parlamentui kitos sesijos pradžioje tvirtinti. Jei niekas neprieštarauja, tai e, šio posėdžio metu e, patvirtintos rezoliucijos e, bus laikomas patvirtintomis.